All right, uh, ladies and gentlemen, good morning and welcome to our sitting of the committee. Labas rytas, ponios ir ponai. Pradėkime posėdį. Pirmas darbo atvarkės klausimas, patvirtinkime darbo atvarkę, turbūt jokių pakeitimų nėra. Ir iškart galime pereiti prie kito punkto. Trumpai informuosiu apie vakarykštį koordinatorių susitikimą. Buvo priimtas ne vienas sprendimas. Nuspręsta dėl delegacijos, kuri vyksančios į Italiją kovo mėnesį. Žalieji taip pat paremė patvirtino sprendimą naudoti parlamentinio posėdžio salę susitikimui antroje šių metų pusėje. Bus kalbama apie Europos mokslinių tyrimų erdvės įvertinimą. Taip pat kviečiu frakcijas reikšti nuomonę dėl galimų darbo grupių pranešėjų ir panašiai. Taip pat buvo nuspręsta pasinaudoti su paprastinta procedūra ir išsiųsti laišką, kur būtų atspindėti mūsų prioritetai 15 metų biudžetui. Taigi buvo nuspręsta remtis su paprastinta procedūra, taip pat dėl susitarimo su Maroku. Buvo nuspręsta atidėti sprendimą dėl e, komiteto nuomonės rengimo dėl rinkos stabilizavimo ir ATS. Kartu su Envi komitetu reikėjo sutarti dėl e, tvarkaraščio konkretaus ir buvo nuspręsta prie šio klausimo dar grįžti kito posėdžio, koordinatorių posėdžio metu. Ar būtų klausimų dėl šių visų dalykų? Jei ne, tylą vertinsiu kaip pritarimą. Ir iškart siūlau pereiti prie kito darbo atvarkės klausimo. Pranešimo projektas dėl bendrosios įmonės Shift to Rail įsteigimo. Ir iškart sutikiu žodį kolegai pristatyti klausimą. Dėkoju, pirmininkė. Kaip žinote, pranešimas yra paketo dalis, paketo, kuris šiek tiek vėluoja. Ir pagrindinis mūsų tikslas iniciatyvos šios yra kalbėti apie tą naują įmonių, tačiau sprendimas kol kas yra e, pristabdytas. Ir atsižvelgiant į šią situaciją, galiu paminėti keletą dalykų, kurie nepavyko dėl koordinavimo trūkumo, dėl pastangų trūkumo. Nebuvo privataus kapitalo pakankamo susikalbėjimo Nes pagrindinė šio paketo mintis yra mm, paskatinti o, mokslinius tyrimų naudojimą geležinkelio srityje, sumažinti kaštus, taip pat mm, sumažinti kaštus, kai kalbame apie transporto valdymą ir riedmenų kainą. Taip pat norime padidinti pajėgumus ir užtikrinti didesnį patikimumą ir saugumą. Taigi toks būtų strateginis planas. Nes penkios pagrindinės sritis yra svarbiausios strategijoje. Tai yra kokybė, paslaugų gerinimas, greitas, saugus, pelningas geresnio valdymo, geresniam valdymui paklūstantis geležinkelių tinklas. Taip pat reikėtų pasistengti naudoti išmanų valdymą ir taip išspręsti tam tikras egzistuojančias dabar problemas. Taip pat gerinti logistiką. Yra daug galimybių Bet kol kas labai svarbu, iš mūsų pakeitimų tai matyti, užtikrinti dalyvavimą labai svarbu. Reikėtų, kad dalyvaujančios kompanijos būtų pasiruošę įsipareigoti septyneriems metams ir turėtų 30 milijonų lėšų. Tai yra labai svarbu. Biudžetas buvo sumažintas. Kalbame apie 420 milijonų vietoj 900 milijonų, kurie buvo planuojami anksčiau. Ir tikrai viskas parengta ne taip, kaip reikėtų, todėl mes ir siūlome atitinkamų pakeitimų. pakeitėme procentus dėl kompanijų turimų dalių. O kalbant apie valdyseną, tai yra taip pat itin esminis dalykas. Ir su verslo partneriais, komisija ir asocijuotais partneriais visuomet reikėtų skelbti viešus, skaidrius konkursus. O Europos geležinkelių agentūra taip pat turėtų žinoti, kas vyksta. Reikėtų su jais konsultuotis. Buvo daug technologinių iniciatyvų ir manome, kad apskritai Ši iniciatyva Shift Rail yra labai gera, jeigu bus laikomasi numatytų taisyklių, reikalavimų, jeigu visi norintis galės prisijungti, jeigu mažos ir vidutinės įmonės vaidins atitinkamai svarbu vaidmenį. Taigi dar reikėtų daugiau dėmesio skirti galimybėms ir skaidrumui. Reikia suteikti galimybės viešojo privataus sėkmingam bendradarbiavimui. Dėkuoju kolegijai Andrės Barė, o dabar pereikime prie šešėlinių pranešėjų. Pone Kalvalijo kalbės už pono, pono Odi vardu. Labas rytas pirmininkė, kolegos, ponas Odi norėtų atsiprašyti, kad neatvyko čia dėl šeimos reikalų ir paprašė, e, kad aš perdočiau jo nuomonę šiuo klausimu. E, šis e, aspektas yra labai svarbus Horizonto 2020 programoje, nes tai leis pagerinti pramoninius gebėjimus. Kaip žinote, yra parengtos šešios technologinės iniciatyvos, jas yra pagrystos privačia ir viešaja iniciatyva. Šiandienos tema Shift to Rail yra bendra e, iniciatyva, kurią remia APP frakcija. Norėtų pasveikinti poną Sodį Europos komisiją ir kitus dalyvavusius rengiančiai pasiūlymą. Taip pat jis norėtų e, pasveikinti visus e, pramonės atstovus, kurie e, dirbo rengiančiai projektą. Pateiktasis pasiūlymas yra labai geras. Ponas Audy norėtų pabrėžti, kad jis visapusiškai remia e, pakeitimus žodžių, kurie buvo priimti balsuojant dėl kitų šifturėl iniciatyvų, e, ypač kai kalbėjome apie horizontą 2020, apie valdysenos struktūrą, apie tarpinį valdymą ir panašiai. Tačiau, kai kalbame apie biudžeto sumažinimą 5 procentais, E, turime pasakyti, kad panas Saudi dar turi abejonių. Šif jau buvo aptartas ir parengtas po balsavimo dėl horizonto 2020 ir po to, kai buvo aptartas biudžetas. Europos komisijos siūlomas biudžetas jau yra pagrystas e, fiksuota 70 e, milijonų suma mažinantys procent, jeigu sumažinsime finansavimą, tai pramonė turbūt vertins kaip Europos parlamento paramos sumažėjimą. Galiausiai reikia pasakyti, kad yra nustatyta, kad pagal Shift to Rail vykdant e, mokslinius tyrimus ir kuriant inovacijas, e, išplauks daug naujų bendrų iniciatyvų pramoninkai ir mokslininkai, kurie norės dalyvauti Shift to Rail e, veikloje, e, galės pritaikyti specialius darbo metodus. Dėl pranešėjo pasiūlytų pakeitimų, ponui Odį nerima kelia pritarančių narių ir paskirstimo procentai, tai iškelia e, pavojų aiškiai pozicijai, kuri buvo pasiekta siekiant susitarimo tarp komisijos ir kitų susijusių interesuotų subjektų. Šiuo atveju e, gali būti sudėtinga pasiekti susitarimą iki balandžio mėnesio. Galbūt pranešėjas galėtų parengti kalendorių, e, apie kurį kalbėjo pranešėjas. E, galiausiai ponas Odį mano, e, kad e, finansavimo asocijuotųjų narių ir partnerių klausimas turėtų būti išspręstas pačių pramonės atstovų, o ne politikų, kaip kad būtų čia. Dėl tos priežastienos ponas Odį siūlo šiuo klausimu įtraukti tokius žodžius. Tikimasi, kad ponės, ponė Andrėjas Barė ir kiti šešiniai pranešiai tuos pakeitimus galės paremti. Dėl finansavimo yra pridėtas aiškus priedas ir yra numatytos, numatyti juridiniai subjektai, kurie numatė bent jau 30 milijonų indėlį visai Shift Rail e, e, gyvendinimo trukmiai. Reikia pasakyti, kad e, asocijetieji nariai turės įgyvendinti kriterijus pagal pirmos straipsnio antrą dalį ir jie turės dalyvauti valdybos darbe. Pone Barėja, galbūt galėtų tai pažiūrėti. Dar kartą panusodė atsiprašo, kad neatvyko. Ir jis dabar e, lauks politinių nuomonių pasikeitimo ir susitarimo bei kompromiso Graikijos pirmininkavimo metu kad e, galiausiai e, šis labai svarbus klausimas būtų išspręstas dar per šią parlamento kadenciją. Tai yra labai svarbu Europai bendrai. Thank you uh, very much, Mrs. Cavalio. Labai ačiū, ponė Kavalio. Ponė Johansen, ar jūs e, Aldė kaip šešėlinis pranešėjas kalbėsit, ar tiesiog norite atkreipti mano dėmesį? Not, I will have an intervention, but... Aš norėsiu pasisakyti, bet uh, Nekalbėsiu šešėlinių pranešėjų vardu. Norėsiu pasisakyti. Įrašome jūs į sąrašą. Dabar ponas Eilė. Aš savo pasisakymą padalinsiu dvi dalis. Pirmiausia, procedūrinė dalis. Manau, kad reikia suprasti, kad Shift to Rail yra didesnio paketo, kurį vadina Europos komisija e, investicijų inovacijas paketas dalis, bet iš tiesų tai yra bendro sprendimo prieimimo klausimas. Taigi dabar praėjusį mėnesį įtrei balsavus e, buvo pasiektas horizontalus susitarimas ir taip pat susitarimas dėl biudžeto. Mes pradėsime e, vykdyti horizontaliuosius biudžeto sumažinimus, ne tik todėl, kad norime bendrai biudžeto sumažinti, mes kalbame apie 5 procentų kaip kad siūlė įtre. Aš manau, kad išsprendus šios horizontaliuosius klausimus mes gana sėkmingai baigėme e, paskutinį trilogą ir parlamento interesai buvo priimti domen, o taryba nusprendė suderinti bendrą sprendimų prieimimo dosiją su konsultaciniais dosijai ir sustarti su atitinkamomis institucijomis. O dabar Mes manome, kad pagal suteiktą grafiką turėsime siekti neformalaus susitarimo su taryba ir komisija ir dėrybos per trilogą turėtų būti baigtos, nes kitaip e, viskas liks kaip konsultacinis dosijai ir nedidelė tikimybė, kad taryba atsižvelgs į mūsų pasiūlymus. Pirmiausia, todėl, kad mums tiesiog nebeužtenka laiko. Dėl turinio Aš labai gerai suprantu Ispanijos pranešėjos interesą atverti iš naujo šio dosijos svarstymą, nes viena Ispanijos bendrovė labai stengiasi e, pasiekti e, narių steigėjų grupę. Aš iš esmės neprieštarauju principus, bet jeigu parlamentas iš naujo atveria paketus, dėl kurių buvo tartasi e, per trejus metus tarp pramonės ir komisijos, ypač su pramonėminkais mes tarėme smarkiai, tai gali iškilti problema. Bendrovė, kuri norės, ar įmonė, kuri norės prisijungti prie konsorciumo priėmus jau sprendimą, pasiekus susitarimą, e, galės tą padaryti ir ateityje tai bus negeras precedentas. Ir e, mums nepatinka 15, 17 ir 19 pakeitimai. E, kitas dalykas, mums e, problematiški atrodo pakeitimai dėl e, paskirstimo balanso. Čia išplaukia tam tikrų horizontaliųjų aspektų, iš tai, kurie išiškėja taikant taisyklės. Mes norime, kad pinigų paskirstimo procesas E, bendrosioms technologijų iniciatyvams būtų labiau subalansuotas ir negalima visko palikti nariams steigėjams. Biudžetas turėtų būti iš naujo subalansuotas, bet jeigu tai bus daroma taip, kaip siūlo pranešėja, tai e, nebus atspindėta sektoriaus realybė. Bus paskirta daugiau pinigų tokioms įmonėms, kurios pagal savo dydį negali tokių iniciatyvų įgyvendinti. Todėl aš manau, kad reikia ieškoti supratimo tarp pramonės skirtingų šalių, net mažų ir vidutinių įmonių. Žinome, kad buvo nustatyta, kad 30 procentų e, bus skiriamas teigėjams, 30 asocijuotisiams ir 30 mažoms vidutinėms įmonėms. Manau, kad toks paskirstimas yra realus Dėl to paskirstimo buvo dėrėtasi konsorciumi ir su komisija. Ir jeigu mes čia pradėsime kištis, tai sukursime chaosą, nes e, e, tiesiog bus sugriauta viskas, ko buvo pasiekta per pastarosius trejus metus. Ir e, nedidelė tikimybė, kad taryba atsižvelgs į mūsų poziciją, nes šis dosija yra tik tai konsultacinis. Kitas dalykas, laiko terminų nesugebėtume laikytis, nes kas kart Įmonė turėtų kreiptis į komisiją, pradėti konsultavimo procesus, e, o mes kaip patys po balandžio plenarnio posėdžio daugiau nebeposėdžiausime. Ir tada atsitiks taip, kad 2017 metais nebegalėsime garantuoti, kad bus suteiktos finansinės lėšos. Todėl reikėtų grįžti prie principo, kaip, kad, kurį taikėme aptardami horizontaliuosius pasiūlymus, su pranešėjų turėtume viską dar kartą aptarti realistiškai stengtis neformaliai tokiam kasdieniam trialoge išspręsti šios klausimus, nes kitaip konsultacijos pasieks tokį lygį, kai mes turėsim realiai formalės dėrybės pradėti su taryba ir komisija. Dėkui toliau ponas Vidal Kvadros. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Europos geležinkelių sektoriuje konkurencija yra didelė, technologiniai pokyčiai yra labai spartus. Tai reiškia, kad turint galvoje e, kvietimus, e, turint galvoje organizuojamus konkursus, geležinkelio paslaugų konkursus besivystančiose šalise, Europa dažnai atsilieka ir juos nėra pakviečiama. Konkurencija yra ne tik mūsų rinkoje, konkurencija yra ir tarptautinių mastų. Todėl negalime užmygti. Turime judėti į priekį, mes pritarėme šią uh, pritarėme šiai komisijos iniciatyvai, taip turėtume stengtis, kad kurtusi privataus ir viešojo sektoriaus partnerystė. Geležinkelių sektorius, mūsų geležinkelių sektorius yra konkurencingas ir tikimės, kad jis ir išliks avangardę Šis e, pranešimas yra labai kokybiškas. Norėčiau padėkoti pranešėjai. Jinai dirbo labai sparčiai, labai kokybiškai. Ir taip pat pasiūlė reikalingus pakeitimus, pavyzdžiui, lankstumą e, kai norima prisijungti prie steigėjų grupės, numatytos lankstė, siūlomos lankstesnės taisyklės, jei e, atitinkama, jei laikomasi pagrindinių reikalavimų. Mes norime, kad Europos įmonės telktų savo išteklius, o ne konkuruotų viena su kita ir atitinkami pranešėjos pakeitimai, mano nuomonė, yra labai geri. Pranešėjai taip pat sako, kad reikia siekti įtraukti ne tik didelės įmonės, bet visas šio sektoriaus įmonės. Iš šį projektą manau, kad turėtume pritarti tokiai pozicijai, nes be visa kito pranešėja siūlo ir atitinkamas procedūras, skaidrumą, nepriklausomą konkursą dalyvaujančių įmonių vertinimą Manau, kad ši iniciatyva yra puikia, manau, kad pranešimas yra puikus. Dabar turėtume veikti kuo greičiau, kad galėtume darbą užbaigti iki prezidento, iki parlamento rinkimų. Dėkui, toliau ponas Prodi. Dėkui, ponė pirmininkė. Ši bendros įmonės iniciatyva yra labai svarbi. Pirmiausia dėl to, kad tai leidžia mm, toliau vesti Europą pramoniniu keliu. Kalbant iš aplinkos pozicijų, geležinkelis yra ko gero viena geriausių transporto rūšių, kai kalbame apie e, trump, trumpus ir vidutinio ilgio atstumus. Todėl turėtume sutelkti visų mūsų valstybių narių geležinkelio paslaugų tiekėjus, įtraukdami visas šalis ir visas geležinkelio linijas į tą bendrą Europos geležinkelių erdvę. Suprantu, E, mūsų visų norą užbaigti darbą su šiuo pranešimu e, iki mūsų kadencijos pabaigos, bet to e, ne tik dėl to, kad baigėsi mūsų kadencija, bet dėl to, kad ir laikas nelaukia ir pramonė, geležinkelio pramonė nori judėti į priekį. Europos transporto valdymas. Reikia optimizuoti uh, transporto veikimą visoje Europoje. Jei būtų Europos greitieji traukiniai, mažiau žmonių skristų lėktuvais. Tai kainuotų pigiau, būtų sunaudojama mažiau kūro. Taigi turime daryti viską, ką galime, kad paspartintume darbą. Dėkui toliau, ponė Del Kastilio, žodis jums. Dėkui, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai, jei buvo daromas, e, jinai neturėjo daug laiko e, šiam pranešimui parengti, skirtingai nuo pranešimų liečiančių kitas iniciatyvas dėl bendrų įmonių. Taigi dėkojame pranešėjai ir sveikiname už puikiai atliktą darbą. Noriu pasakyti, kad geležinkelių sektorius yra globaliai labai aktyvus sektorius. Jei kalbame, kad kai kurie Europos pramonės sektoriai mm, yra tokie ramus, ten nėra didelės konkurencijos, tai to negalime pasakyti apie geležinkelių sektorių, kur veiksmas verda ir Europos geležinkeliai yra labai konkurencingi. Dėl to turime labai atidžiai siūlyti įvairius projektus šiam sektoriui. Laiko neturime daug. Bet turime, kad ir kiek mažai, bet turėtume laiko suprasti šio geležinkelių sektoriaus specifiką. Turime siekti plėtros šiame sektoriuje ir to siekti greitai, nes priešingų atveju gali kilti problemų ateityje. Aš pritarčiau visom iniciatyvom, kurios siekia patobulinti tekstą. Dar neįsigilinau į pono Odį pasiūlymus iki galo, bet manau, kad ir pranešėjos, ir pono Odį, ir kiti pasiūlymai yra geri. Turime su jais padirbėti ir siekti, kad atvertume naujų galimybių geležinkelio sektoriui ateityje. Dėkuoju. Žodis kolega Johansen. Ačiū. Aš norėčiau išsakyti keletą komentarų. Pirmiausia, yra svarbu suprasti, kad čia Shift to Rail, e, kaip sakė daugelis kolegų, suteikia e, puikią galimybę tvirtai e, plėtoti pramoninę Europos pusę. Be to, tai iškelia nemažų iššūkių visuomeniai ir suteikia galimybių užtikrinti geresnį bendradarbiavimą ir skirtingas valstybės ir piliečius ES labiau suartinti, atverti vienus kitiems. Aš e, pritariu tam, e, kas buvo pasakyta apie tai, kad reikėtų šį projektą sujungti su kitom PPP nes e, matome, kad vien tik iniciatyva Shift to Rail nieko nepakeis. Mes tą paketą turime išlaikyti nepadalintą, nes kitaip iškils labai daug sunkumų ir reikalaus daugiau pakeitimų. Aš manau, kad dabar būtų labai svarbu pranešėjai ir šešėlėms pranašėjams stengtis kuo daugiau ir aiškiau apibriežti horizontalesias sąlygas, kurios yra numatytos jau ir kituose paketuose, nes kitaip, jeigu to nepadarysime vietoj naudos, padarysime žalos. Taigi mes turime išlaikyti vientisumą. E, labai didelis e, darbas dar mūsų laukia ir kai kalbame apie kitas projekto dalis, šią bent jau pusę uh, turėtume jau būti sutvarkę. Kitas dalykas, aš žinau, kad dėrybos yra labai ilgos ir aš manau, kad būtų gerai, jeigu mes dėrėdamėsi savo komitete e, įvertintume ir įmonių pramonės pusę, ir komisijos pusę, e, tai e, nekomplikuotume padėties. Mm, aš galiu pritarti tam, kas e, pasa, buvo pasakyta pristatant pono Odį poziciją. Aš abejoju, kad mes galėtume pakeisti partnerystės principus, mes turim tam tikrų galimybių, bet nereikia dar labiau komplikuoti padėties, reikėtų stengtis palengvinti dėrybas. Vienas dalykas, kurį aš norėčiau išskirti, pranešėjos pateiktas pakeitimo pasiūlytas numeris 16. Jame yra kalbama, kad e, komisijos e, pasiūlyme yra kalbama apie didelės talpos traukinius. Mes kalbame taip pat, kad reikėtų pridėti greituosius traukinius. Man atrodo, kad e, tai būtų susiję su itre balsavimais dėl kitų viešųjų iniciatyvų ir m, mm, aš nematau šio pakeitimo motivacijos. E, vis tik manau, kad kalbant apie shift to rail, e, reikėtų e, suprasti, kad ir greituosius traukinius reikėtų aptarti. Švedijai tai yra labai aktuolus klausimas, bet didelės talpos traukiniai yra labai plati savoka. Ir galbūt čia mums reikėtų kalbėti apie prekinius krovinius atskirai ir greituosius traukinius atskirai. Uh, kad mes aiškiau suprastume, apie ką čia kalbame. Taigi aš norėjau išsakyti tokį komentarą apie šį pakeitimą ir čia siūlomą savoką. Bet e, bendrai aš e, galiu pasakyti, kad šis e, dosie yra labai aktualus mūsų piliečiams, bendrovėms ir mes turime įvertinti, kaip ES tuo požiūriu gali padidinti savo industrinį konkurencingumą. Ačiū. Thank you very much. Dėkoju ponė Hansman, dabar kolegė Trakman. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau grįžti prie Shift Rail ekonominių sąlygų. Aš nuo pat pradžių remiu šitą projektą ir galiu pasakyti, kad po sudėtingų diskusijų šiame viename pagrindinių sektorių, nuo kurio priklauso ir mūsų ekonominio atsigavimo perspektyvos, mes dabar turime pasiūlymą kuris yra susijęs su Clean Sky švaraus dangaus iniciatyva. Dėkoju kolegijai Josefai, kuri nori sujungti didelius ir mažus partnerius, kad jie visi kartu galėtų dalyvauti šioje iniciatyvoje vyksta aktyvus lobizmas. Turime suprasti, kad šis pasiūlymas yra strateginio pobūdžio. Šis projektas turėtų leisti privačioms įmonėms, pagrindinėms investuotojoms išlaikyti pusiausvirą. Ta prasme, kad jos turėtų galėti investuoti ir išlikti ekonomiškai gyvybingos, kad jom tos investicijos būtų irgi naudingos. Ir kalbant apie indėlius, e, investicijų indėlius, 40 procentų investuotojai, o e, valstybinio sektoriaus investicijos tada būtų maždaug nuo 47 iki 36 procentų. Kalbant apie smulkės ir vidutinės įmonės, jų dalyvavimas nebūtin, neturėtų pakirsti kojų, susilpninti e, didelių įmonių pozicijų. Taigi aš dabar abejoju šio pasiūlymo tvirtumu, solidumu. Ir e, nežinau, ar parlamentas čia gali siūlyti kažkokias sąlygas, kai, kai šie dalykai, tie finansavimo dalykai jau buvo išsamei aptarti tarp galimų e, šio projekto dalyvių. Taigi, jeigu mes ką siūlysime, tai turime siekti, kad tie, kieno investicijos didžiausios, galėtų e, užtikrinti, e, kad būtų užtikrinama e, pusiausvyrą tarp europinių investicijų ir investicijų tų privačių partnerių, kurie planuoja didelę sumas investuoti į tuos projektus. Tai yra labai svarbus dalykas. Aš manau, kad reikia, kad smulkios ir vidutinės įmonės galėtų dalyvauti e, tokiam, e, tokiuose projekte. Aš mm, iš, iš mano regiono, mano regione veikia labai daug smulkių ir vidutinių įmonių e, viešajame transporte. Ir, pažiūrėjau, kalbant apie krovinių pervežimą geležinkeliais, aš suprantu, uh, E, kaip sudėtinga kartais yra nutiesti naujas geležinkelio linijas. Aš noriu pasakyti, kad čia iš tiesų turime siekti visokiojopo bendradarbiavimo. Bet šis sprendimas, kuris yra strateginis, turi būti priimtas tokiomis sąlygomis, kurios užtikrintų įmonėm ekonominį stabilumą. Um. Dėkoju. Ar būtų dar kolegų norinčių pasisakyti? Rylė. Kolegė Trolman iš ties teisingai pastebėjo, kad reikia žiūrėti į skaičius. Jeigu mes kalbame apie asignavimų paskirstimą, bėda tai yra ta, kad kad yra ženkliai sumažintos pramoniai skirtos lėšos. Tai jeigu kalbama apie projekto finansavimą, mes visiškai pakeičiame e, pačią tą pusiausvyrą. Mes viešųjų lėšų išleisime daugiau, nei bus išleista privačių e, lėšų. Taigi pramonės įmonės vėl turės e, priimti sprendimus valdyboje ir manau, kad parlamente mes visi pritarsime tam, kad reikia kuo mm, daugiau stengtis skatinti pramonės įmonės prisidėti prie projekto, nemažinti jų dalį. Ir tik tą pusiausvyrį išlaikyti mes papildome finansavimą viešomis lėšomis. Kitaip sakant, ne tik mes sakome, kad taip gal reikėtų pasiūlyti daugiau galimybių mažoms ir vidutinėms įmonėms, bet tokiu pasakymu mes iš esmės keičiame pasiūlymo esmę. Nes iš pačių pradžių e, buvo susitarta kitaip. Lapkričio mėnesį kol kas dar nebuvo aišku, ar turėsime shift to rail ar ne. Ir parlamentas iš ties tengiasi ir savo indėlį įdėti. Reikėtų galbūt pasvarstyti realybėje, ką šis pasiūlymas reiškia. Dėkoju, ar būtų dar norinčių pasisakyti. Jei ne, tuomet suteiksiu žodį komisijos atstoviai. Dėkoju, pirmininkė. Visų pirma, dėkoju pranešėjai Barė už parengtą pranešimo projektą. Iš ties suprantu, kiek jūs darbo įdėjote rengdama pranešimą, dėkoju jums už tai. Tikrai labai svarbi iniciatyva ir norime kuo daugiau keleivių ir krovinių pervežti traukinį Europoje. Taip, jūs esate teisūs, mes turime ketvirtąjį geležinkelio dokumentų rinkinį, paketą. Ir tai yra vienas iš pagrindinių ramšių, norint sukurti bendrą geležinkelių tinklą Europoje. Tikrai norime visą tinklą apimti, pakeisti. Ir tai komisijai yra įtin didelės svarbos dalykas. Ir iš komisijos pusės galime pažadėti, kad kaip įmanoma greičiau tai norime tai patvirtinti, labai labai svarbu e, paskatinti, pagerinti tą geležinkelių tinklą ir e, šitą projektą Swift2Rail kuo greičiau už pradėti. Dėkoju už jūsų pateiktus horizontalius pakeitimus ir tikrai manau, kad konstruktyviai bendradarbiaudami dirbsime toliau. Dėl aštuntojo pakeitimo tik ne visai norėčiau sutikti, kaip kolega, vienas kolega jau sakė, Shift to Rail buvo priimtas po daugiametės finansinės programos. Taigi, prašau to pakeitimo numeris 8 nepatvirtinti, nepritarti jam, kur kalbame apie e, biudžetą ir e, finansavimą. Yra keletas pranešėjos e, konkrečių pasiūlyta pakeitimų, dėl kurių manau, kad mums pavyks rasti išeičių. Yra keletas pakeitimų, kuriems mes negalėsime pritarti ir argumentai jau buvo įvardinti čia. Ir Trautman, ir pono Soli, viską labai gerai taikliai apibūdino, taigi nenorėčiau kartotis. Iš ties labai ta pusiausvyra yra trapi ir daugelį mėnesių buvo įdėta darbo į tą e, dėrybų procesą Antras, 15, 17 ir 24 pakeitimai mums nebūtų priimtini, bet mes suprantame siūlymo esmę ir dėl to esame pasirengę ehm, kalbėtis. 19 pakeitimui e, mes taip pat negalime pritarti, bet siūlome savo pakeitimą. Galbūt galima būtų e, pakeisti štai kaip tekstą, kad asocijuoti nariai kurie yra iš, ir nariai, kurie yra išvadinti pirmo punkto antroje dalyje, turėtų dalyvauti ir taryboje. Taigi tokį siūlomą kompromisinį variantą tam siūlomam pakeitimui pranešėjos. Norime, kad asocijuoto narių nario statusas būtų praktiškai toks pat, kaip ir įmonės, į kur, į, iš pat pradžių dalyvavusios kompanijos įkūrime. Taigi mes siūlome būtent tokį išeitį dėl asocijuotų narių. Shift turėjau. Odis, Erle ir Trautman <clears throat> pritariu visiškai. Ir dar kartelį pasikartosiu, kad komisijai tas biudžeto sumažinimas, ta proporcija 40-30 ir uh, antrojo priedo uh, už pakeitimas komisijai visiškai nėra priimtinas. Uh, Bet mes esame pasiryžę ieškoti kompromisų, nes tikrai esame suinteresuoti geležinkelių tinklo plėtrai ir rėmimu Europoje. Dėkoju, dabar vėl suteiksiu žodį pranešėjai užbaigti diskusiją. Ačiū pirmininkė. Dėkoju visiems pasisakysiems. Tikrai turėjome nedaug laiko dokumentui parengti. Reikėjo labai skubiai mm, suktis, kad laiku pateiktumėme pranešimą. Komisija turėtų suprasti, kad ir mums reikia laiko diskusijoms. Dabar trumpai visiems atsakysiu. Pone Karvajo e, kalbėjo pono Odį vardu. Ir tikrai supraskime, kad šis pranešimas yra bendro apima, visą apimančio paketo dalis, yra tam tikri horizontalūs standartai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį ir manau, kad daugelis tam pritartų. Nereikėtų išrinkti ekonominių sąlygų e, susijusių su parlamento biudžetu. Buvo paminėtas noras šį klausimą išspręsti iki rinkimų. Suprantu, kad laiko lieka nedaug, daug spaudimo patiriame, bet reikia užtikrinti, kad būtų ta tinkama pusiausvyra dėrybose ir užtikrinti taip pat skaidrumą. Taip pat dėl didelių pajėgumų ir e, greitųjų traukinių, galbūt aš ne visiškai aiškiai pakomentavau. Mes norime įtraukti greituosius traukinius, nes nebuvo jie paminėti. Aš galbūt tiesiogiai uh, susisieksiu uh, su uh, kitais pranešėjais dėl tų greitųjų traukinių, bet mes tikrai norime juos matyti dokumento tekste. Yra sakančių, kad uh, yra čia kažkoks asmeninis suinteresuotumas, tačiau aš manau, kad šių bendrovių sąrašas yra pakankamai preliminarus. Ir nemanau, kad galime jau vardinti visas dalyvausiančias įmonės nepasitarį su parlamentu. Tiesiai pasakysiu, kaip ir mano kolega Eiler. Taryba ir komisija priėmės, jeigu jie jau priėmė sprendimą, tai nereiškia, kad mes parlamente negalime to klausimo aptarti. Mes manome, kad reikia lygių galimybių ir skaidrumo. Sąrašas neturėtų būti uh, uždarytas ir baigtinis, tai turi būti tik preliminarius rekomendacinių pobūdžio sąrašas. Dabar dėl asocijuotų narių ir įkūrenčiųjų narių statuso. Kokios būtų tų įmonių teisės? Kas turėtų mm, taryboje, kokie nariai turėtų e, priklausyti ir rengti strategiją? įmonės. Jie praneš, vadinasi, kompanijos, tik kurios atitinka kriterijus, gali uh, būti valdyboje. Aš manau, kad tai nėra visiškai sąžininga. Ponas Eilė sako, kad sprendimas jau buvo priimtas, bet be parlamento juk negalima galutinai priimti ir patvirtinti sprendimų. Mes labai atsargiai taip pat peržiūrėjome visus skaičiavimus. Ir jeigu kalbėsime apie 10 procentų Gal mes pagalvojame, kad galima 10 procentų paimti iš įkūrenčiųjų pirmųjų bendrovių, skirti jos mažoms ir vidutinėms įmonėms. Juk mažos ir vidutinės įmonės yra mūsų ateitis ir pusiausvėra nėra pažeidžiama, tai tiesiog lėšos yra perskirstomos. Aš tikrai nematau čia labai didelės problemos. Tikrai reikėtų pasistengti ne um, aklai ginčytis, o ieškoti dialogo. Taigi mes dabar kalbame apie asociuotusius narius, kurie atitinka kriterijus ir man įdomu, kokios bus jų teisės. Nes tos įmonės bus geležinkelių ateities varomoji jėga ir aš man įdomu, kokia yra komisijos pozicija ir tikrai manau, kad šiuo klausimu parlamentas turi visiškai pilną teisę pasakyti savo nuomonę. Dėkuoju, sako pirmininkas. Iš pradžių maniau, kad mes puikiai laikomės plakarašio mm, ir spėjame e, viską pagal laiką, bet matau, dar komisija prašo žodžio. Taigi vėl žodis jums prašom. Ačiū pirmininkė, Europos komisija norėtų paaiškinti du dalykus po pranešėjo pasisakymo. E, ne E, DG Move e, sugalvojo, kad Shift to Rail e, sąrašas turi būti užbaigtas. Tai yra pasiūlymas pagal horizontą 2020-19 straipsnį. Mes turime užtikrinti, kad būtų pakankamai privačių ir viešųjų išteklių, kad ši iniciatyva būtų siūloma. Todėl aš norėčiau, kad šio principo būtų laikomasi. Taip pat buvo klausta apie asocijuotųjų narių teisės. Kaip aš anksčiau sakiau savo cituotame tekste, asocijuotieji nariai, tenkinantis e, kaip e, teisiniai subjektai e, kriterijus išvardinus pirmame antrame sąraše, bus automatiškai atstovaujami valdyboje. Vadinasi, teisės ir prievalės bus tokios pat, kai jo pateiks tiek pat pinigų. Taigi valdyba nėra uždara instancija. Taip pat, kai kalbame apie greituosius traukinius, komisija su jumis sutinka, ponė pranešė, ir mes norėtumėm, kad greitieji traukiniai irgi būtų įrašyti, bet e, norėtumėm, kad ir regioniniai nebūtų pamiršti. Todėl siūlome 16 e, e, pakeitimą, kuriame būtų rašoma formuluoti ir arba greitieji traukiniai. Mes manome, kad Shift to Rail yra labai svarbi iniciatyva ir mes nenorėtumėm, kad tai patektų į didesnių paketų dalį ir e, kad būtų užtikrinta, kad e, mažinant biudžetą nebūtų, nenukentėtų šis dosie. Todėl norime, kad šis e, svarbus dosie pagerintų geležinkelio inovacijas, tai yra labai reikalinga ir ši pramonės sritis prisidės prie ekonomikos augimo ir užimtumo. Europos parlamentas e, prie to prisideda ir mes tikimės, kad tas klausimas bus išspręstas kuo greičiau. Ačiū. Dėkoju. Norit sureaguoti? Pranešėjai. Dėkoju. Dėkoju komisijai. iš visų bendrovų tik viena yra įrašyta į uždarą sąrašą, o kitos yra atvirose sąrašuose. Aš nematau didelio skirtumo, manau, kad reikėtų panagrinėti. Aš norėčiau, kad tekstas būtų sutvarkytas ir asocijuotieji nariai e, turėtų tenkinti tas pačias sąlygas kaip nariai steigėjai. Ačiū, tuo baigiame diskusiją šiuo klausimu. Ir dabar aš norėčiau Jums patarti E, kad priminti, e, kad e, priteikimo, priteikimo terminas yra lygiai po savaitės. Šiandien tai yra vasario 20 dieną 12 val. Tada komitete galėsim balsuoti kovo 18 dieną, o balandžio plenarinėje sesijoje pranešimas jau galės būti svarstamas. Labai ačiū visiems. Komiteto posėdis sustabdomas porai minučių balsuosime 10 valandą. Okay, the committee will come to order and uh, let's proceed to the next item on our agenda. Pertraukėlė baigėsi, periname prie kito darbo atvarkės klausimo balsavimą. Norėčiau visus paprašyti e, išsitraukti balsavimo korteles ir e, įdėti į balsavimo aparatą. Bandomasis balsavimas. Siūloma kad nebe testume kavos pertraukos. Dabar jau prašau visų balsuoti vienai per kitaip. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Aš suprantu, kad vienas kolega dar nebalsavo. Balsavimas aršas labai ilgas. Labai ačiū. Perinam prie pirmo klausimo. Erdvės e, stebėjimo, kosmoso stebėjimo ir sėkimo programos programa. Emilijos Andersdotter pranešimas. Dėl darbo tvarkos kažkas nori pasakyti. Ne. Kortelės neturite. Taigi, kai kas iš jūsų jau turbūt pastebėjot, kad aš nesu ponė Anders Doter, bet jos vardu noriu padėkoti visiems kolegoms komitete, komisijai, tarybai. Suprantu, kad bendradarbiavimas dėl šio pranešimo vyko sklandžiai. Dėkoju ponios Anders Doter vardu. Right? Uh... Puiku. Kas už? Pasirodo, reikia balsuoti elektroniškai. Atsiprašo pirmininkas, todėl ir kortelėmis išbandėme. Balsuojame. Balsuojame. Ar visi balsavote? Atkreipime dėmesį. Baigiame balsuoti. Man atrodo, kad priimta. 32 už, vienas prieš. Dar norite, kad du balsus pridėčiau, nes kortelių neturite. Gerai, 34 už. Sveikinu ponę Andris Doteir. Toliau Europos bendrijos ir Junktinio Amerikos valstijų susitarimo dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo pratesimas. Tarybos sprendimas ponios Amarijos Sartori pranešimas. Iš karto balsuojame elektroniškai. Pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Taigi, 27 už plus 2. Jūs turite kortelę ir balsavote, aišku, ačiū. 28 už, 2 prieš, 4 susilaikė. Priimta. Visiems labai dėkoju. Tuo balsavimą baigiame. Kas norite bėgti į traukinį ar kur kitur, gali tą daryti. Ponas Eileris dėl darbo tvarko. To the, to the that... Norėčiau pirmininkui pasiūlyti, kad per artimiausius posėdžius aptarti pasikviestume komisijos narį ir pasikeistume su jo nuomonėmis apie mokslinio tyrimų susitarimą tarp Europos bendrijos, Europos Sąjungos ir Šveicarijos. Labai gera mintis, bet ar galvojat, kad kas nors e, galėtų būti išleistas važiuoti į Šveicariją ir aptarti tokį klausimą? Kągi, einame tolyn. Prašyčiau visų tyliai išeiti. Ir mes pereisime prie direktyvos dėl pakuočių ir pakuočių atliekų pakeitimo, siekianti sumažinti lengvųjų plastikinių maišelių naudojimą. Pono Berto pranešimas, jo paties čia nėra, bet ponė Jordan jį pakeis ir yra pasirengusi kalbėti jo vardu. Pone Jordan, galite luktarti šiek tiek. Neišskaičiuosim to iš jūsų laiko arba galit pradėti. Pirmininkė, aš perskaitysiu mūsų pranešėjo nuomonę. Ne mano čia nuomonė. Pirmininkas, prašau visų gerbti kalbėtoje ir jeigu norite pasišnekėti, būkit malonus ir išeikit iš salės. O dabar tyla tokia, kad aš nieko negirdžiu. Mr. Taigi aš kalbu pono Berto vardu, jis yra mūsų pranešėjas. Europos komisijos pasiūlymo siekiama pakeisti direktyvą dėl pakuočių ir pakuočių atliekų, siekiant sumažinti lengvųjų plastikinių maišelių naudojimą. Jame yra sutelkiamas dėmesys į produktus, e, kurių e, storis yra nuo 11 e, mikroonų iki 49 Pagal kai kurius duomenis surinktus 2010 metais, tas faktas, e, kad Europos kiekvienas e, pilietis kiekvienais metais sunaudoja 191 plastikinį maišelį, e, kurių 90 procentų yra storesnė negu 90 mikronų, Europos komisija pakeit, nori pakeisti teisės aktus Daugiau negu 10 milijardų plastikinių maišelių 2010 metais buvo išplatinta ES ir tai turi labai daug e, žalos aplinkai. Pagrindinis pasiūlymo tikslas - sumažinti žalą aplinkai ir skatinti atsakingesnį vartotojų elgesį bei sumažinti plastikinių atliekų e, skaičiaus didėjimą. Tai taip pat leistų geriau panaudoti išteklius. Svarbiausi pakeitimai pateikti dabartiniam e, nuomonės e, variantui yra susiję su e, dėl išmatavimų ir svorio šią kategoriją patenkančiais maišeliais, atitinkančiais N13432 standartą. Taip, mes turime prisidėti prie Europos pramonės indėlio prie ekonomikos augimo, o valstybės narės turėtų atgaivinti Europos pramoninės gamybos konkurencingumą. Iki 2020 metų Europos e, biologinio pagrindo cheminių produktų, skaitant e, biologinius tripiklius, bioplastikus, biolyvas, e, biologinės paviršinio aktyvumo medžiagas ir cheminės žalves, e, auga ir turėtų žaukti 5,3 procentais per darbo metus ir tai sudarytų 40 milijardų eurų vertės rinką, o vien biochemijos pramonėje bus sukurta daugiau negu 90 tūkstančių darbo vietų. Valstybės narės turėtų siekti dviejų tikslų. Pirmas dalykas. Pirmais metais įsigaliojus direktyvai turėtų e, suma, pad, sumažėti 11,49 mikronų storio maišelių uh, E, pardavimas. Iš esmės tokie maišeliai yra naudojami prekiams parsinešti iš parduotuvės namo. Kitas tikslas - per trejus metus turėtumėm sumažinti labai lengvų e, maišelių e, naudojimą, kurių storis yra nuo 1 iki 10 mikronų. Ir iš esmės tokie maišeliai yra naudojami dideliuose priekybos centruose vaisiams ir daržovėms. Pranešėjas laikosi nuomonės, kad e, mažiau naudojant tokius maišelius e, turėtų būti e, ieškoma biologiškai suirančių alternatyvų. Tačiau taip tenkindami standartus turime taip pat siekti per didelio pakavimo. Ieškant naujų produktų pakavimo sprendimų, ir stengiantis per daug nepakuoti maisto produktų turi būti tenkinami visi hygienos reikalavimai ir maisto saugos reikalavimai. Vadinamieji lengvieji plastikiniai maišeliai palaipsniui, bet visiškai turės būti pakeisti, taikant naujas pakavimo technologijas. Aš E, norėčiau pastebėti, pasakyti šitą ir apie labai lengvus e, e, maišelius naudojimus pernešimui. Daugiausia jie yra naudojami drėgniems produktams, pavyzdžiui, žuviai ir mėsai pakuoti dėl vienos taisyklių, todėl ši direktyva jiems nebus taikoma tokie lengvėjai plastikiniai maišeliai, kurie tenkina standartą EN 13432 2002 metais priimta, galėtų būti naudojami e, kaip atliekų konteineriai pagal 2008-98 e, direktyvą. Mes tvirtai e, manome ir pranešėjas tvirtai tiki, kad visos priemonės numatytos pasiūlyme turi būti pozityviai vertinamos, nes tai numato vienodas taisyklės plastikiniams maišeliams e, nuo vartotojų iki e, priekybos centrų ir taip pat yra numatytas tvirta juridinė bazė naujos rūšies pakavimui Tokia yra mūsų pranešė pono Berto nuomonė. Uh, and, um, Dėkoju. Dabar žodis ponui Prodi. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kuo remdamasis pateikiau pakeitimus. Pirmiausia, tai turėtume patikslinti kai kurias apibrieštis. Bio atliekos reiškia, kad žaliava yra organinės kilmės. Bet tai nebūtinai reiškia, kad tokie produktai pagaminti iš organinės kilmės medžiagų yra suyrantis arba kad juos galima kompostuoti. Taip pat norėčiau pasakyti, kad tie labai lengvi maišeliai turi labai svarbę funkciją, nes jie užtikrina maisto produktų apsaugą. Tų maisto produktų, kurie parduodami nepakuoti, o palaidi. Tuo būdu tai užtikrina valgomo maisto hygieninius reikalavimus. Taigi tie maišeliai yra labai naudingi. Norėčiau tą dalyką pabrėžti. Nemanau, kad turėtume nustatyti mokesčius tiem maišeliam. turėtume siekti, kad tie maišeliai būtų visiškai suyrantis ir kompostuojami. Tai turėtų būti svarbiausias mūsų tikslas. Tuo būdu tada jos būtų galima naudoti. Svarbiausia, kad būtų visiškai atsisakyta maišelių, kurie nėra suyrantis ir nėra mm, kompostuojami, negali būti kompostuojami. Turėtume siekti, kad maišeliai būtų gaminami iš tokių medžiagų, kurios apsaugotų juose esančias maisto medžiagas, maisto produktus ir žiūrint iš aplinkos apsaugos Mm, reikalavimų suirtų. Štai kas yra svarbiausia. Tie maišeliai, suyrantis maišeliai taip pat galėtų būti naudojami atliekoms rinkti. Taigi, jie savo ruoštų dar prisidėtų prie geresnio atliekų tvarkymo. Tokių maišelių buvimas leistų ne tik užtikrinti maisto produktų apsaugą, bet ir geriau tvarkyti atliekas. Ir turėtume tada tvarę maišelių naudojimo sistemą. Dėkui toliau, ponė Hesiai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai, poniai Jordan. Taip pat Komisijos pasiūlymas yra iš dalies sveikintinas. Jis skirtas labai svarbiam dalykui, bet mano nuomonė tas pasiūlymas yra per silpnas. Įtrė komiteto pranešėjo pasiūlymas, mano nuomonė, irgi yra per silpnas. Pirmiausia, bendrai pa, pakalbėsiu apie šią problemą. Jau buvo minima, kokie dideli plastikinių maišelių kiekiai yra išmesti į aplinką. Teršia aplinką kaip šiukšlės. Šiaurės jūroje tyriant jūros paukščius, pastebėta, kad maždaug 90 procentų visų jūrinių paukščių e, savo skrandyje turi plastiko dalelių. Tik vienas paukštis iš 20 skrandyje neturi plastiko. Jungtinėje karalystėje vienoje mylioje kranto ilgio yra maždaug 72 plastikiniai maišeliai išmesti į krantą iš jūros. Ir paviršiniuose jūrų vandenise plastikinių maišelių dalelių yra šešis kart daugiau negu planktono. Taigi aišku, kad turime kažką daryti. Kaip jau minėjau, komisijos pasiūlymas yra per silpnas. Jis tik tai yra kaip ir teisinė parama tom valstybėm narėm, kurios nori imtis priemonių, bet niekaip kitaip neskatina mm, tokių maišelių naudojimo mažinimo. Taigi aš pritariau Pritariu aplinkos komiteto pranešėjos Margaret Haukin norui, kad būtų įtrauktas 80 procentų tokių maišelių sumažinimo tikslas ir kad jis būtų įgyvendintas per dviejus metus. Tas aišku tikslas priklauso nuo to, kiek konkrečiai kiekviena šalis sunaudoja tų maišelių. Tose šalise, kur labai daug maišelių sunaudojama, tas procentinis dydis gali būti didesnis. Tokie reikalavimai atrodo labai griežti. Kai kuriuose valstybėse jau buvo išbandyta įvesti mokestį už plastikinių maišelių naudojimą ir tada tų maišelių naudojimas iš tiesų ženkliai sumažėjo. Dar vienas komentaras. Tie lengvi plastikiniai maišeliai, kuriuos galima naudoti šiukšliams, atliekoms toks pakeitimas irgi buvo siūlomas. Ko gero visai neblogai būtų atskirti tą neorganinės kilmės tradicinį plastiką ir visiškai biologiškai suyrantį plastiką. Bet tas atskirimas, kurį siūlo pranešėjas, nėra aiškus. daugeliu atveju tie okso, taip vadinami okso įrantis maišeliai yra parduodami kaip visiškai suirantis, biologiškai suirantis maišeliai. Tas okso suirimas reiškia, kad maišelis tik suyra, suskyla į mažas dalelės, kurios žmogaus akimi nėra matomos, bet jos lieka aplinkoje ir kenkia ir aplinkai, ir gyvūnams. Taigi tas ta orkso, mm, okso įrimas turėtų būti draudžiamas. Turime skatinti tik tai tikrą biologinį suirimą. Dėkoju. Toliau kolega Kramer. Kalbėsiu kolegos Krolcman vardu. Jis yra mūsų frakcijos šešėlinis pranešėjas dėl šio pranešimo ir jo čia su mumis nėra, tad kolega paprašė jo vardu pašnekėti šiandien. Pasiūlymas labai geras, subalansuotas, bet turėčiau keletą pastebėjimų. Kai kalbame apie plastikinius maišelius, visuomet neturėtumėme pamiršti, kad taip, e, gera mintis yra mažinti e, plastiko e, atliekas, tačiau yra ir teigiamų dalykų, kalbant apie plastikinius maišelius, pavyzdžiui, hygiena galbūt reikėtų galvoti, kokios yra alternatyvos ir komisija gal čia galėtų pateikti pavyzdžių. Žinoma, jei gyvensime pasaulyje be plastikinių maišelių, reikia pagalvoti, kuo mes juos pakeisime, kokios yra plastikinių maišelių alternatyvos. Taigi, reikėtų vėl apie tą pusiausvyrą galvoti. Ir kitas dalykas, kurį norėjau paminėti, ir būti, būtent paminėti Envi komitetui, tai yra subsidiarumo principas. Subsidiarumo principas reiškia, kad valstybės narės gali pačios nuspręsti, ir nežinau, ar galime taip kištis į valstybių narių aplinkosaugos dalykus ir vidaus rinkos dalykus, primesdami, kaip joms reikėtų elgtis. Nežinau, ar tai yra išties tinkamiausias sprendimas. Dar vienas dalykas. Ne es reikalas yra nuspręsti, kokius mokesčius ar būdas rinks valstybės narės. Tačiau mums reikėtų pasistengti pagalvoti ir padiskutuoti, kad tai ne tik plastikinių maišelių dalykas. Turėtume žvelgti plačiau. Mes, mes esame šią srityje padarę nemažai gerų dalykų, pavyzdžiui, dėl atliekų rušiavimo. Galbūt reikėtų pasistengti, kad atliekų direktyva būtų tinkamai įgyvendinama valstybėse narėse, o ne baksnuotis pirštais ir rodyti vien į, į plastikinius maišelius. Dėkuoju, kolega Henen. Ačiū, pirmin... Ačiū pirmininkė. Dar kartą kalbame tema, kuri gali leisti ES tapti e, lyderę, e, tapti pionierę, apsaugant aplinką, apsaugant žmogaus interesus, apsaugant e, gyvūnų gyvybės, apsaugant e, pramonės interesus ir mokslinių tyrimų interesus. Yra labai daug e, tokių temų, kuriuose mes galime išlikti. Ką e, mes galime pasakyti? E, gana yra kirsti mečius tam, kad e, turėtume popieriaus. E, plastikas yra tas pats. Europoje turim naudoti visiškai biologiškai suyrančią su rantiplaska, kuris būtų gaminamas iš bulvių krakmalo. Seton atliko tyrimą. Taip pat yra atlikt, reikia atlikti daugiau e, tyrimų pramonė ir žemės ūkėje, kad būtų išsaugotos darbo vietos. Jau šiandien matome, kad šio pasiūlymo nepakanka, nes labai tvirtai jaučiame, kad yra e, ginamas e, naftininkų interesas. O Europoje mes pirme, e, trū, stokojame e, pirminių žaliavų tam, kad pagamintume plastikinius maišelius. Jeigu e, įmonės gaminančios plastikinius e, maišelius perkels gamybą į besivysančią šalis, tai e, nebus gerai. Mes turime eiti kur žymiai toliau ir veikti kitaip. Pirmiausia, turime nustatyti papildomus mokesčius visiems produktams, kurie yra kenksmingi gyvūnams ir žmonėms E, mokesčių išimtys turėtų būti pritaikytos produktams, kurie yra visiškai biologiškai su, suyrantis ir kurie yra gaminami vadovaujantis susitarimu tarp mokslininkų, pramonės ir žemdirbių, kad toliau būtų prisidedama prie darbo vietų išsaugojimo Europoje. Jeigu mes ir toliau elgsimės taip, kad kiekvienas galės pirkti tai, ką nori, tai e, nieko nepasieksime. Bet tai parlamente viena iš pagrindinių taisyklių yra ta, kad konkurencija turi būti laisva ir netrukdoma. Naftos produktų konkurencija yra e, e, netikra, nes e, trūksta naftos produktų ir dėl to didėja kainos. Mes turim galvoti apie plastikinių maišelių, kurie sugrūna biologiškai gamybą ir taip mes turime e, suartinti e, žemės ūkio sektorių su pramonė ir e, patenkinti savo visuomenės poreikius. Ačiū. Dėkuoju. Dabar žodis kolegijai Merkis. Ačiū pirmininkė. Atsiprašau, kad vėlavau. Dabar ieškome kompromisinių pakeitimų kartu su Envi komitetu. Ir matome, kad plastikiniai maišeliai yra daugiau atliekų, o ne išteklių ar žaliavų dalykas. Žinoma, daug kas priklauso nuo elgesio žmonių, bet elgesi gali kartais, ne visada aišku, bet kartais gali įtakoti politinės priemonės. Suomija ir Airija, pavyzdžiui, naudoja 300 kartų mažiau maišelių nei kitos valstybės. Ir visą tai yra dėl to, kad buvo imtasi tam tikrų politinių priemonių ir sprendimų. Aš siūlyčiau 120, 125 kartų ribą, naują ribą ir kalbame apie 2020 metus. Ir galėčiau pritarti e, draudimui visiškai uždrausti maišelius plonesnius nei 50 mikronų. Ir drausti itin plonų maišelių prekybą. Iš ties, maišeliai ir atliekos daro didelę neigiamą įtaką aplinkai vandens gyvūnams. Ir šis aspektas dabartinėme pranešime nėra akcentuotas. Taip pat yra diskutuojama, reikėtų numatyti tam tikrų išimčių, bet kol kas kalbame apie 80 procentų tikslą. Įpakavimo direktyva su tam tikrų įsipareigojimų suteikia ir reikėtų labai atsargiai elgtis, kad šis teisės aktas nebūtų tarsi atskiras nuo kitų, kad būtų suderintas su atliekų direktyva ir kitomis šias rytį reglamentuojančiomis direktyvomis ir kad tai būtų uh, viena integrali dalis. reikėtų keisti elgesį, kaip mes naudojame maišelius. Buvo pasiūlymų e, vietoj maišelių naudoti tinklelius. E, tinkleliams mažiau medžiagos e, pagaminti yra naudojama ir jie lengviau suirtų. Pavyzdžiui, daugiausia plastikinių maišelių yra naudojama mažmeninėme sektorija, maisto prekyboje. reikėtų šią priemonę pritaikyti būtent šiam sektoriui ir tik po to galbūt e, plėsti aprepti. Pavyzdžiui, internetinėje prekyboje e, nėra problemos tokios. Taigi po 2020 metų, iki 2020 reikėtų orientuotis tik į uh, maisto prekybą ir į mažmeninę prekybą. Yra įvairiausių apibrieščių, kas yra tie e, biologiškai suyrantis maišeliai. Kaip paaiškėjo, ne visi maišeliai yra visiškai suyrantis. Taigi, kad būtume tikri, turėtumėme apibriežti, sukonkretinti. Ar tai yra okso suyrantis maišelis, kuris iš tikrųjų nėra visiškai suyrantis, reikėtų suderinti šį dalyką su tuo, ką minėjo kolega Prodė. Dar vienas dalykas – subsidiarumo principas iš ties. Gerai, kad apie tai kalbame. Yra valstybių, kaip jau aš minėjau, kur maišelių sunaudojama labai mažai – Ir yra tokių valstybių, kurios naudoja 300 kartų daugiau plastikinių maišelių. Ir matome, kad atotrukis ir skirtumai yra labai dideli. Taigi galime kelti klausimą, ar turėtumėme tai įteisinti kaip ES privalomą teisės aktą. Mūsų frakcija kol kas apie tai dar diskutuoja, tarėsi Ir aš dabar galėčiau pasakyti, kad tai yra pirminis klausimas dėl subsidiarumo, o po to jau reikia į struktūrą <clears throat> atsižvelgti, bet tik noriu pasakyti, kad mano nuomonė tas draudimas iki 2020 metų yra visiškai įmanomas. Ačiū, sako pirmininkas, ar dar būtų norinčiųjų pasisakyti, jeigu ne, tuomet suteiksiu žodį komisijos atstoviai Millerio atstovui, atstoviai. Dėkoju pirmininkė. Visų pirma, norėjau padėkoti pranešėjai visiems dalyvavusiems diskusijoje. Komisija tikrai būtinai atsižvelgs į visas jūsų pastabas. Tikrai bendras sprendimo prieimimo procedūros metu kreipsime į tai dėmesį. Taip, reikėtų atsižvelgti ir į kitas iniciatyvas. Taip, ši apreptis yra pakankamai ribota ir akivaizdu, kad tai yra glaudžiai susiję su plastiko maišeliai yra glaudžiai susiję su aplinkos tarša ir e, plastiko tarša apskritai. Taigi, kas nutiktų, jeigu mes praplėstume pasiūlymo taikymo sritį? Mes dabar jį yra labai ribota. Kalbame tik apie uh, lengvuosius uh, maišelius, plastikinius maišelius. Ir tikslas yra sumažinti uh, jūrų ir vandenynų, vandens telkinių taršą, kurią kelia plastikiniai, plastikinių maišelio atliekos. 80 procentų visų e, jūros telkinių taršos sudaro būtent plastikinis plastikas. ir iš to 80 procentų plastiko atliekų teršiančių vandenynus ir jūrą 70-80 procentų yra būtent plastikiniai maišeliai. Taigi, jeigu mes uh, uždrausime ar apribosime plastikinių maišelių naudojimą, mes iš dalies spręsime uh, e, jūrų taršos problemą. Ir dėl to uh, e, komisija buvo paprašyta reaguoti į šią problemą visuomenė, parlamentas, būtent komisijos paprašė išspręsti šį dalyką ir komisija nusprendė, kad reikėtų pateikti pasiūlymą pakankamai siūros krypties, tokį konkretų pasiūlymą, kurį tikimės pavyks greitai patvirtinti. Tačiau Žinoma, kalbant apie atlikas, tai nėra vienintelė problema. Ne tik e, tarša yra iš plastikinių maišelių. Trys iniciatyvos šiuo metu yra siūlomos. E, tai yra įpakavimo e, direktyva, tokia vadinama fitness check Šioje direktyvoje kalbama apie tai, ar tikrai efektyviai yra e, tvarkomasi, ar e, tikrai veiksmingos yra direktyvos nuostatos, ar tikrai mm, galbūt nereikėtų pakeisti e, numatytų perdirbamų atliekų procentų Taip pat keliamas klausimas, ar nereikėtų pradėti e, atskirti skirtingo plastiko rūšių. Tai yra didelis darbas atsakyti į visus šios klausimus ir kaip tik šiuo metu tai yra bandoma padaryti. Atsižvelgdami į šią rimtą padėtį dėl plastikinių maišelių ir jų taršos vandens telkiniuose, mes nusprendėme veikti greičiau, nelaukti, kol bus tas įpakavimo direktyvos peržiūra padaryta ir dėl to nusprendėme ėmtis šios būtent siauros srities iniciatyvos. E, nėra bendro ES požiūrio dėl plastikinių maišelių, buvo išleista žalioji knyga, e, vyko viešos konsultacijos su visuomenė ir diskusijų rezultatas e, bus įtrauktas į tą platesnę peržiūrą. Taigi vasaros pabaigoje galite tikėtis pirmojo komisijos darbinio dokumento, kuriuo remdamiesi galėsime toliau tęsti diskusijas ir kalbėti apie direktyvos veiksmingumą ir efektyvų gyvendinimą. Taigi, iki 2015-2016 metų turbūt nepavyks pakeisti direktyvos nuostatų ir turbūt tai ir paaiškina tą dalyką, kodėl mes pateikėme tokį pasiūlymą dėl plastikinių maišelių. Nes norime šį klausimą išspręsti greičiau. Dėl skirtingų plastiko rūšių siekiama sumažinti taršą plastikiniais maišeliais. Kai kalbame apie suyrančius maišelius, reiškia, kad jie atitinka tam tikras sąlygas e, ir suyra, atitinka tam tikros temperatūros ir drėgmės sąlygas. Žinoma, kad vandens telkiniuose sąlygos galbūt yra kitokios. Ir tie suyrantis maišeliais suyra labai mažas daleles, bet aplinkoje lieka tiek pat lieko laiko, kiek ir paprastas nesuyrantis maišelis. Dar vienas dalykas, itin ploni plastikiniai maišeliai. Šie labai lengvi maišeliai nėra jiems daroma išimtis, tačiau jei prekybos centre nueisite, matysite, kad tie maišeliai yra su, taip suvinioti ir galite jų pasiimti tiek, kiek norite. Ir kartais jie yra naudojami net tada, kai jų netaip reikia. Žmonės paprasčiausiai yra įpratę e, juos naudoti, kur reikia ir kur nereikia. Taigi mes planuojame, galbūt reikėtų prie tų maišelių pridėti įspėjimą, kad pagalvokite, ar tikrai jums reikia naudoti šį maišelį. Taigi tikrai yra būdų, kaip būtų galima sumažinti ir tokių itin lengvų maišelių naudojimą. Pakankamai bendro pobūdžio yra pasiūlymas mūsų, nes manoma, kad valstybėms narėms reikia palikti teisę pačioms apsispręsti dėl konkrečių priemonių, kurias jos norės taikyti. bet kokia priemonė, kurią valstybė narė nuspręs įgyvendinti, turės būti efektyvi. Ir kaip jau buvo minėta, tik tos Iš ties pasiūlyme subsidiarumo principas yra pakankamai gerbiamas, nes valstybės narės yra skatinamos, raginamos veikti, tačiau joms paliekama teisė pačioms spręsti, kokių reikėtų imtis priemonių. Manau, kad atsakiau visus jūsų pastebėjimus. Dėkuoju. Labai ačiū. Tikiuosi, kad pranešėjo vardu, kas nors viską kruopščiai užsirašė. Tik norėjau priminti, kad kitas pirmadienis vasario 17 dienos pietus yra terminas, kada turite pateikti pasiūlymus pakeitimams. Ir atsiprašau, kad aš jums tai sakau, bet noriu Jums, kolegos, priminti, kad pakeitimai turėtų būti pateikti viena kalba, nes tikrai laiko yra nedaug ir nėra laiko vertimui. Taigi tikrai labai atsiprašau, bet anglų kalba reikia pateikti pakeitimus. Baigiame E, diskusijas šiuo klausimu ir galima pereiti prie kito darbo tvarkės punkto grįžtamo informaciją apie vykstančius trišalius dialogus ir investicinį paketą. Ponas Rainsdorf, prašom žodis Jums. Thank you, Chair. Um, uh, until now we have... Ačiū pirmininkė. Iki šiandien jau yra įvykęs vienas posėdis E, trišalių dėrybų pagrindų. Ir galiu pasakyti, kad e, praktiškai visos dėrybos vyko labai sklandžiai, visos kliūtis įveiktos. Pirmasis posėdis buvo techninio pobūdžio ir aš e, savo pranešime Rostadų E, išskyriau e, dvi techninės kliūtis, kurios ir buvo sutvarkytos, išspręstos. Taigi kol kas jokių problemų nėra ir aš tikiuosi, kad galiausiai tas dokumentas bus pateiktas plenariniam posėdžiui ir priimtas. Labai ačiū, puikus pranešimas. Ar kas nors norėtų išsakyti komentarų ar pasiūlymų? E, sakysim, kad tyla reiškia pritarimą. Ačiū. Tuo šį darbo turės klausimą baigiame. Norėčiau tik Jums e, priminti, kad kitas komiteto posėdis įvyks vasario 24 dieną, pirmadienį, Strasbūrė. Jei neklystu, tai yra mūsų paskutinis posėdis prieš rinkimus e, kovo 17 ir kovo 18 dieną. Visiems dėkoju už dalyvavimą. Posėdį šiandien baigime. Gero savaitgalio.